Takulos pranešimo pristatymą migrantų vaikų švietimo tema. Pranešėjui keturioms minutėms suteikiamas žodis. Prašau. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eettinen velvollisuus on pitää huolta. Euroopan Sąjungos etinė pareiga yra užtikrinti kiekvienam vaikui, taip pat ir migrantų vaikams teisę išvietimą, teisę lankyti mokyklą. Ir tai e, šios paslaugos turi būti teikiamas nemokamai. Vaikai turi būti lavinami taip, kad geriau pažintų pasaulį, turėtų geresnės arba vienodas galimybės vystytis bei prisimti socialinę atsakomybę bei uh, užaukti pilnateisiais, pilnaverčiais, atsakingais mūsų visuomenės nariais. Vaikų švietimas ir e, atitinkamos švietimo institucijos privalo telkti visą dėmesį į vaikų poreikius, taip pat reikia e, teikti paramą šeimoms auginančioms vaikus, o šeimos savo ruoštų privalo rūpintis, kad e, vaikai gerai mokytųsi ir užauktų gerais, do, e, dorais žmonėmis. Kai kuriuose valstybėse migrantų vaikams yra labai sudėtinga, migrantų vaikams yra sudėtinga lankyti mokyklą ir kai kuriuose valstybėse veikia e, atskiros mokyklos migrantų vaikams, kurie yra segreguojami tokiu būdu. ne vietinių gyventojų vaikai neleidžia, vietinių gyventojų tėvai neleidžia savo vaikų į mokyklas, jeigu jas lanko migrantų vaikai. Todėl uh, dažnai atsitinka e, taip, kad e, kenčia bendra mokymo e, švietimo situacija, bendras švietimo lygis, mokytojai kai kuriuose migrantų laikom, lankomose mokyklose nenori dirbti. Mes privalome užtikrinti migrantų vaikams galimybę integruotis į visuomenę ir mokykloms privalome užtikrinti atitinkamus tiek žmogiškosius, tiek finansinius išteklius, kad jos galėtų šią užduotį įgyvendinti. Mes e, privalome užimti e, tam tikras e, pasaulietinės pozicijas, e, numatyti mokykloms, mokytojams atitinkamas, atitinkamus resursus. Aš suprantu, kad visi šie klausimai yra valstybių narių kompetencijoje, tačiau taip pat ir atviro koordinavimo sistemo pasitelkus mes galime europinių lygmenių skatinti valstybės narės spręsti tokio pobūdžio problemas ir e, integruoti migrantų vaikus į savo visuomenės, užtikrinti jiems tinkamą švietimą ir įsilavinimą ir tokiu būdu užkirsti kelią migrantų vaikų segregacijai ir e, atskirčiai. Atskirtis ir segregacija e, <clears throat> sukelia tokius visuomenės fenomenus kaip nedarbas ir nusikalstamumas, o mes to nenorime. ES vidinė migracija taip pat kelia tam tikrų rūpeščių ir labai dažnai žmonės nenori persikelti dirbti į kitą ES valstybę, nes toje valstybėje jų vaikai negauna garantuoto tinkamo švietimo. Todėl ES vidaus migracijos atvejams mes turime skirti didesnį dėmesį ir privalome užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų tinkamą išsilavinimą, nes vaikai yra mūsų pats svarbiausias ir vertingiausias išteklis. Mes turime kovoti už jų ateitį šiandien, o ne rytoj. Mes turime kurti tokias koncepcijas, tokią tvarką, kurios užtikrintų kiekvienam vaikui tinkamą ateitį ir tinkamą švietimą bei išsilavinimą. Ačiū. Dabar komisarų Ferhoigenų žodis. Pirmininkė, ponės ir ponai, aš sveikinu šį savos iniciatyvos pranešimą. <clears throat> Norėčiau taip pat kolegos Jano Figelio vardu padėkoti ponui Takului, kultūros komiteto nariu už e, jo darbą. Europos komisija nori ir siekia, kad e, didžioji dalis valstybių narių turinčių migrantų, e, į kurias atvyksta e, migrantų ir jų vaikų, susiduria su tam tikromis švietimo problemomis. Mes tą konstatuojame ir tai yra viena iš svarbiausių problemų integracijos proceso eigoje. Tinkamos kvalifikacijos įgyjimas yra būtinas siekiant užtikrinti vaikų ateitį žinių visuomenėje, siekiant sukurti ir kurti visuomenę, kuri turi vis labiau konkuruoti, tačiau savo <clears throat> ruoštų mokykla, švietimo sistema e, užtikrina ir e, geresnės mūsų bendro gyvenimo ir sugyvenimo sąlygas šiuo metu, tačiau švietimo sistemos susiduria su tam tikromis problemomis, migrantų vaikai susiduria su dviem iššūkiais. Viena vertus jie nemoka e, jos priimančios valstybės šalies kalbos, kita vertus jų socialinis, ekonominis statusas yra dažnai blogesnis nei vietinių vaikų, todėl e, jų mokymosi rezultatai ir dažniausiai blogesni, didesnis jų skaičius palieka mokyklas nebaigę ir uh, E, yra blogesnės migrantų vaikų galimybės vėliau įsidarbinti. E, komisija pabrėžia, kad būtina e, remti iniciatyvas, kurios leistų migrantų vaikams išmokti vietinę kalbą, tuo pačiu išlaikant ir savo kultūrinę bei kalbinę tapatybę kalbos mokėjimas yra būtinas siekiant integruotis į švietimo E, ir socioekonominės sistemas. Mokytojai bet kokiu atveju privalo turėti reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų e, mokyti migrantų e, vaikus ir kad galėtų dirbti daugia kultūrinėje aplinkoje. Aš labai džiaugiuosi, kad uh, Dėl šio klausimo egzistuoja platus sutarimas. Taip pat mes visi sutarėme dėl to, kad dabar yra labai svarbu uh, E, mūsų gerus ketinimus paversti tikrovę, iš tikrųjų pagerinti migrantų vaikų švietimo situaciją. Mes norime remti valstybės narės, siekiančias užtikrinti aukštesnę švietimo kokybę ir tuo pačiu metu užkirsti kelią migrantų vaikų ekonominiai socialiniai segregacijai. Mes norime uh, paremti migrantų vaikus, <clears throat> padėti jiems e, įveikti iškylančius iššūkius ir geriau prisitaikyti e, gyventi vietinėse visuomenėse, tuo pačiu išlaikant savo e, kalbinės ir tautinės kultūrinės <clears throat> savybės. Savame suprantama, kad komisija neketina kištis į valstybių narių kompetencijos švietimo ir kultūros srityje. Tačiau taip pat aš noriu pasakyti, kad e, sėkmingas migrantų vaikų integravimasis e, yra visai Europai svarbus klausimas. Mes galime ir privalome vienin iš kitų mokytis. Mes esame tikri, kad jūsų pranešimas bus svarbus žingsnis siekiant parodyti, kas iš tikrųjų gali būti nuveikta tam, kad e, valstybės narės mes galėtume konkrečiai šioje srityje paremti. Ačiū, diskusijos baigtas, balsuosite rytoj. Dabar pagal darbo tvarkę turėtų išklausyti trumpą pristatymą variant pranešimo 2004 metų 38 direktyva dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės įsijudėti ir gyventi valstybių narių teritorijų.